E, neturėčiau dabar pirmininkauji, bet Ispanijos televizija mane filmuoja ir kadangi nėra kol kas vicepirmininko, kuris e, turėtų vadovauti posėdžiui, pirmininkauti posėdžiui, kad per daug nevėluotume, kadangi atvyko ir komisijos narys Kalasas, tai Aš e, savanoriškai papirmininkausiu, kol ateis kitas pirmininkas. Mano kolega Karas mane paskui pakeis, jis turi pirmininkauti posėdžiui. Kažkas nori pasisakyti, ką norėtumėt pasakyti. Aš nežinau, ką nori kolega pasakyti, prašom. Pone pirmininkė, Pirmiausia, norėčiau pasveikinti, kad jūs filmuoja e, Ispanų televiziją. Aš tiesiog norėjau spontaniškiams pasisakymams įstraukti į sąrašą. Taip, e, užfiksavome jūsų norą, o dabar šiandien po pietų turėtume